Ponai, diskusiją baigiame, balsuosime rytoj 12 val. Kitas posėdis rytoj, ketvirtadienį, birželio 23 dieną, 8 val. 30. Šio posėdžio protokolą galite rasti parlamento interneto svetainėje. O kol kas geros nakties.